klausimą. Turite labai konkretų tikslą. Norite komunizmą sutapatinti su fašizmu. Tačiau fašizmas vis dėlto e, mes žinome, kas vyko Raistage. Šiandieną mes vis dar matome, jog yra remiami fašistai Vengrijoje, Lenkijoje, Baltijos valstybėse. Ten komunistinės partijos vertinamos kaip nelegalios, e, remiant būtent ES. Vadovėliuose yra skleidžiamas melas, nesvarbu, ką jūs bedarytumėte, tautos rašo savo istoriją. Socializmas, švietimas, kova su nedarbu, tai yra socializmo pasiekimai ir tautos su savo valdžia ir savo gale, savo pačios gale gali kovoti su socializmu e, Europoje. Dėkoju. Totalitarizmas iš esmės pasako prieš e, pagrindinės teisės. Jokio laisvo žodžio, jokio laisvo judėjimo, priespauda, nuolatinis stebėjimas. To, to pasižymėjo totalitariniai režimai. Uh, E, daugelį metų Europa gyveno būtent tokio, tokiomis sąlygomis ir aš tikiuosi, kad ji, ji, ties, tokie režimai buvo įveikti ir ateitie jie nepasikartos. Tačiau mes neturėtume užmiršti to, kas buvo. Mes turime prisiminti nacionalsocializmą, fašizmą ir taip pat totalitarinius komunistinius režimus. Ir tai, tai, tie prisiminimai turi likti mūsų žmonių sąmonėje. Dėl to reikia gal, kalbėti apie visas totalitarinės sistemas, kurios buvo didelė, e, tai, kurios turėtų užimti svarbę vietą Europos e, šiandieninėme istorijos moksle universitetų e, e, veikla šioje srityje taip pat labai reikšminga. Mes turime prisijimti atsakomybę už mūsų e, tolimesnių kartų gyvenimą ateityje, kad totalitaristinė praeitis nepasikartotų. Dėkoju. Grazie, Presidente. Io penso che il progetto democratico. Ačiū, ponia pirmininkė. Šis Europos demokratijos projektas negali toliau vystytis, jeigu jis nebus grindžiamas e, suvokimu, kokia buvo Europos e, bendra istorija. Kai, jeigu nesakysime, kad niekada daugiau nesikartos holokaustas, nacionalsocializmas, fašizmas, komunizmas, žmonės turi toliau gyventi solidarumo e, dvasia. Vis dar kyla nacizmo, nacionalizmo rizika, taip pat revizionizmas sklinda. Ir ir taip pat praeities neįgymas. Dėl to mums reikia žmonės šviesti, reikia atsižvelgti ir į mokslinius, istorinius tyrimus. Turime išmokti tą istorijos pamoką. Mes turime renkti bendras, bendrus istorinius tyrimus, kad visi Europoje sutartume dėl to, kad, kokia ta mūsų istorija buvo. Europos švietimo srityje turi būti laikomasi labai iškių principų, mes turime e, daryti viską, kad e, suvoktumėme tą bendrą Europos praeities e, pagrindą, tą tamsėje jos pusę. Neužtenka vien tik tai prisiminti tai, kas buvo. Yra ir tam tikrų rizikų. Mes turime plėtoti tokį švietimą, kuris būtų grindžiamas Europos vertybėmis, jos pilietybės nuostatomis. Priešingų atveju negalėsime e, stiprinti e, piliečių e, demokratinės savimonės, kad nepasikartotų tai, kas vyko praeitėje. Yra įdomių pavyzdžių, yra ir neigiamų pavyzdžių e, švietimo srityje, mokyklos, mokyklų e, ugdymo programuose dėja e, ne, nėra įtraukti tie praeities, tamsios praeities pavyzdžiai. Pavyzdžiui, Vengrijoje nebenorima priminti žmonėms apie menadžių, menadžių padėtį praeitįje. Tai tikrai nepadeda suvokti mūsų e, praeities. Yra ir daugiau pavyzdžių, tačiau aš jų daugiau neminėsiu. Kalbėtoja nutraukiama. Pana Solė. Ačiū, ponė pirmininkė. Fiktyvių naujienų laikais švietimas, e, komunikacijos priemonės e, turi išsaugoti mums galimybę ir užtikrinti galimybę laisvai keisti žiniomis ir žinoti, kas vyksta. Mums žmonės turi suvok, būti atsparus tiems, kurie stengiasi plėt, e, skleisti fiktyves naujienas, fiktyves žinias, neteisingus istorinius faktus, kaip tai, pažiūrėjau, daroma Ispanijoje. Reikia toliau vertinti istorinius prisiminimus ir kurti paminklus tiems, kurie niekuomet nenorėjo prisijungti prie daugumos, prie klaidinančios daugumos. Mes turime neužmiršti praeities klaidų ir stengtis jas pataisyti. Mes čia kalbame ne tik tai apie mm, totalitarizmo aukų, e, totalitarizmo aukas, bet mes ir turime galvoti ir apie tos nusikaltelius, kurie pamindavo žmogaus teisės. Dėkoju. Urban Krespo, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu pasakyti, kad Ispanija yra tam tikra išimtis ES, nebaudžiamumo išimtis. Ispanijoje stovi e, paminklai skirti e, Franko režimui, diktatoriškam režimui. Yra įvairiausių asociacijų, kurios kalba apie fašizmą. Turiu pasakyti, kad Ispanijoje yra tūkstančiai bevardžių kapų. Ir čia išvelgiu nemažai paralelių su Kambodža. Man atrodo, kad bendrojo visuotinio teisingumo principas yra tiesiog tarsi suspenduotas Ispanijoje. Turiu pasakyti, kad tai šokiruoja ir per e, šį teisėkuros laikotarpį e, kreipėmės į poną Timmermansą, jisai sustiko ir su aukų šeimomis, tačiau buvo pasakyta ne. Jeigu Europos komisija ir toliau atsisakys pripažinti Franko režimo aukų atminimą, niekas nepasikeis. Ponas Presel, prašau. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, kolegos, kalbame apie ir prisiminimus, kurie siejami su totalitaristinė praeitimi, mes žinome, kad istorijos vadovėliuose jiems yra skirta konkreti vieta. Tačiau, kai kalbame apie bendras vertybės, tuomet viskas pasidaro sudėtingiau, nes šeimos politikoje ar kalbant apie nacionalinių valstybių ir ES santykius mes matome, jog vyksta ginčiai dėl tų vertybių ir gerai, kad jie vyksta ir, ir galime ieškoti skaidrių rez, rezultatų mes turėtumėme kalbėti ne tik tai apie bendrijos poreikius ir interesus, bet ir apie atskiro individo interesus. Mes nekalbame ir apie vieną vienintelę te, tiesą. Totalitariniai režimai visuomet kalbėdavo apie vieną tiesą. Ir e, reikia įveikti tokią nuostatą, tai yra švietimo užduotis, o ne uh, valstybinių institucijų užduotis. Nes tai būtų klasikinis, tipinis e, totalitarinio režimo pavyzdys. Mes šito neturėtumėme daryti, taip elgtis, būdami uh, demokratinė struktūra. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalba ponas Lemesur. Sveikinu kolegą Kovačią Viškelus iniciatyvą organizuoti tokią diskusiją. Istorijos dėstymas, aišku, nėra bendryjų kompetencija ir taip neturi būti, tačiau ES negali nesidomėti tuo, kad beveik visur Europoje girdisi neapykantos kalbų viešai. Prieš dvi kartas Europa išgyveno pasikartojusi karą Ir dabar prasidėjo ilgalaikė taika. Tai yra stebuklas. Stebuklas įvykęs dėl Europos struktūros, Europos sąrangos. Europa, kuri metai po metų taikstė žmonės, o ne priešino vienus prieš kitus. Mes siekime bendrų projektų. Ir todėl dabar e, mes kartu su savo vaikais turime suformuoti naują kartą, kuri nebūtų nacionalistai. O dabar matome, kiek yra neteisingos informacijos, kuris kleidžia neteisingą istoriją, e, neteisingai atspindi tragiškus 20-ojo amžiaus įvykius. Mes turime pasisakyti ne už e, nacionalinės istorijos dėstymą, e, už nacionalinės istorijos dėstymą, o ne už nacionalinių romanų kūrimą. Totalitarizmas Pone Libacka, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Totalitarinis režimas yra prievartos ir smurto civilizacija. Tai yra susiję su pagarbos trūkumu e, minčių laisvė ir laisvė apskritai. Kovojant su tuo, pirmiausia, reikia prisiminti e, praeitį, prisiminti mūsų tautų praeitį, herojiškus mūsų piliečių poelgius. Neretai dabartinės totalitarnės sistemos yra pristatomos kaip demokratinės sistemos, o tai yra itin pavojinga. Taip yra todėl, kad e, mes tarsi paklūstame tiems režimams. Todėl labai svarbu e, šviesti jaunų žmonės, labai svarbu, kad jie sugebėtų kritiškai žvelgti į pasaulį, jį analizuoti, kad jie suvoktų savo žmogiškai orumą, kad jie gebėtų gyventi su kitais, e, gerbdami žmonės, bendradarbiaudami su jais. Švietimas yra vienas svarbiausių elementų kovojant su neapykanta, su tolerancijos trūkumu ir su totalitariniais režimais. Mes negalime e, e, leisti, kad, kaip sakė Indira Gandhi, e, jog taip, istorija yra gera mokytoja, tačiau mes esame prasti mokiniai. Manau, kad mes negalime leisti būti tais prastais mokiniais. Ponas Taran, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos. Man atrodo, Džono Dono uh, uh, žodžiai iš ties yra svarbus. Ir reikėtų nepamiršti ir Hemingvėjaus frazės, neklausti, kam skambina varpai, jie skambina jums. Tad taip, tikrai. Totalitar, totalitariniai režimai gali būti įvairių atspalvių - kairieji, dešinieji, bolševikai, trotskistai, nacistai ir taip toliau. Tačiau pirmiausia, reikia sugebėti tai atpažinti. O svarbiausias dalykas yra toks, kad e, tai yra dažniausiai tokios nedidelės seklelės, o ne kažkokie tai žydintis gerai matomi medžiai, kur ir jas nelengva identifikuoti. Ir Buvo išleista Estijoje knyga Insar autorius, jis buvo Štuthofo e, lagerio e, kalinys, jis buvo e, Reicho priešas, po to jis atsidūrė ir Vorkutos lageryje, jis buvo ir sovietų priešas ir iš to žmogaus tikrai itin daug išmokau. Tikiuosi, kad man per minutę bent jau dalį to pavyko perteikti. Ačiū. Forenza, prašau. Dėkoju, pirmininkė. Tiesą pasakius, neturiu laiko sureaguoti į tam tikras pastabas, e, kurias girdėjau iš kolegų lūpų. Ne viskas man patiko, tačiau noriu pasakyti, kad gegužės 9-ąją švenčiame ES e, gimtadienį. Tai yra diena, kai Raudonoji armija nugalėjo nacistinį režimą. Ir kalbant apie e, mūsų atliekamus darbus. Džiaugiuosi, kad uh, prisidėjau prie rezoliucijos, kurioje kalbama apie visas totalitarizmo formas. Daugiau nei 25 neofašistai buvo sulaikyti baryje visai neseniai. Ir man atrodo, kad šiandieną mums labai svarbu kalbėti apie totalitarizmo pačias šaknis, apie tą tokį nehumanišką procesą, kuris prasideda Italijoje, taip pat Europoje. Uh, Pavyzdžiui, 49 žmonės buvo palikti jūroje ir tiesiog buvo nuspręsta, kad jie nėra verti gelbėjimo. Ponas Batisti buvo suimtas, buvo paskelbta vaizdo medžiaga, apie tai kalbėtoje buvo nutraukta. Dabar žodis poniai Šoidrovai. Gerbiami kolegos, domėjimasis istorija Mokymasis apie totalitarinius režimus yra svarbus, tačiau dėje nelengvas. Būtent todėl norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į Čekijoje vykdomą projektą. Tai yra tautos atmintis. E, ir ten yra surenkami e, liudininkų parodymai. Tų liudininkų, kurie dar pamena tą sudėtingą laikotarpį ir ta informacija tada yra perdodama mokyklų mokiniams. Tai yra labai svarbus projektas. Todėl, kad e, mokytojai tampa svarbia grandimi, jie turi sugebėti tą medžiagą, tą informaciją įdomiai pateikti moksleiviams. Priminsiu, kad Kominski premija taip pat buvo skirta mokytojams. Ir man atrodo, kad ši iniciatyva yra labai svarbi. E, manau, kad tai yra mūsų indėlis. E, mes galime prisidėti prie tų švietimo sistemos darbuotojų, kurie padeda mokyti jaunąją kartą. E, reikia nepamiršti ir Europos istorijos namų. Tai yra taip pat labai svarbus projektas. O Janas Balach dėja buvo nutrauktas kalbėtojas. Ačiū. Uh, Ačiū, ponia Rodrygės. Ačiū, ponia pirmininkė, ponia komisijos narė. Kaip jau buvo sakyta, šie debatai buvo pasiūlyti, tačiau vis dėlto turime išsiaiškinti, kokia, kuri diktatūra yra. Neturėtume čia dabar įsverti ginčius dėl to, kuri diktatūra buvo blogesnė kairioje ir dešinioje. Diktatūra yra diktatūra. Europoje turėjome diktatūros laikotarpį, tačiau tokios diktatūros visuomet e, velkasi demokratijos rūbą, jos vartoja kalbą, e, kuri klaidina žmonės. Ir jau vien to užtenka, kad mums būtų gėda. Daugybė žmonių žuvo kovodami e, prieš tas diktatūras ir dėl to mums reikia švietimo, tinkamo švietimo, mums reikia prisiminti praeitį. Čia mes kalbame apie sudėtingus, sunkius ir tamsius laikus, mes turime mokytis iš istorijos. Ponas Kelam. Ačiū, ponė pirmininkė. Prieš dešimtį metų šis parlamentas konstatavo, kad Europa niekada nebus tikrai vieninga, jei ne, su, nepripažins savo praeities ir komunistų ir nacijų kaip bendros e, gėdingos praeities. Šiais metais mes minėsime 30 metų nuo Berlyno sienos kritimo, tačiau Berlynas savotiškai simboliškai mus dar skiria tarp tarptautinių įsipareigojimų, e, privalomų įsipareigojimų vis dar trūksta, kalbant apie mūsų praeities vertinimą. Ir Europoje vis dar e, į istoriją e, žvelgiama pernelyg paviršutiniškai. Europos parlamentas visuomet pabrėžia, ką reikėtų dar padaryti. Ir aš priminsiu, renkti viešus, viešas diskusijas apie totalitarinius režimų praeitį, taip pat peržiūrėti ir mūgdymo mm, programas, vadovėlių turinį. 2013 metus minėti kaip bendro e, e, režimų, e, priminimo, atminimo režimų laikotarpio atminimo metais. Ši, šiuo metu mes patirime ir labai pavojingus e, reiškinius susijusius su nacionalistiniu ekstrem, ekstremizmu. Ir e, apie 20 tūkstančių įvairių tam skirtų e, įvykių, renginių šiais metais yra numatyta, kuriuose dalyvaus tūkstančiai žmonių. Mums reikia skatinti formalų ir neformalų švietimą, į kurį būtų įtraukt, įtraukt, įtrauktos tos temos ir tiek istorijos praradimai, tiek ir didžiuliai atradimai. Mes turime pripažinti savo praeitį, ir, apie kurią turime kalbėti ir mokyklose, pavyzdžiui, Romų genocidą. E, taip pat ir, pavyzdžiui, Holodomoro e, e, siaubus Ukrainoje, kur, per kuriuos žuvo milijonai žmonių. Nepaisant politinio nestabilumo, mes turime toliau telkti žmonės Europoje, kad jie veiktų iš vien, kaip ponė Merkel sakė. Jis kalbėtoja yra nutraukiama, atsiprašau, sako pirmininkas. Šią temą yra tikrai labai sudėtinga e, nutraukti jūsų kalbėjimą, tačiau turiu jūsų atsiprašyti, bet esu priverstas tą daryti. Aš asmeniškai susidūrus tokia patitimi, kai e, totalitarnės praeitis atrodo buvo pamiršta. Aš kartu su 30 kitų kolegų parlamentarų nusinčiau Amazonės generalinės direktoriui e, laišką prašydamas, kad sovietinių simbolių pjūklo ir jautuvo ir kūjo e, simboliai būtų išimti iš Amazonės, bet e, nesaukime atsakymo. Norėčiau priminti, kodėl sovietiniai simboliai negali tapti mados elementu ar kičiniu suvenyru. Buvo atlikti sovietinėje sistemoje baisūs e, nusikaltimai po tais simboliais. Milijonai žmonių buvo išžudyti, nukankinti, ištremti. Visų sovietinių aukų e, skaičius siekia 60 milijonų. Kitos pasaulio dalis beveik nieko apie tai nežino, nes viskas vyko už geležinės uždangos. Ir dabar požiūris į socialinio režimo simbolius turėtų prilygti požiūriui į nacizmo simbolius. Ir e, to nacizmas ir komunizmas nuolat piknaudžiavo žmogaus teisėmis, naikino laisvę ir demokratiją Europoje. Ačiū, turiu panas Nekov. Уважаеми колеги, историческата памет за... Gerbiami kolegos, mes kalbame apie totalitarnės praeities atmintį. Ta tema, kur turi būti labai atsargiai svarstoma, ypač galvojant apie laiko perspektyvą. Ypač tai pasakytina apie komunizmą ir valstybės, e, kurios anksčiau priklausė komunistiniam blokui. Atmintis dar gyva. Komunizmas šiandien jau yra dėstomas mokyklose naujai kartai. Ir istorinis požiūris turi būti labai objektivus. Nes e, neseniai pastaruoju metu išspausintose vadovėliuose komunizmas yra aprašomas kaip baisiausias reiškinys ir labai daug žmonių, nepaisant to, nori sugrįžti į komunistinius laikus. Nežinome kodėl. Todėl, kad pereinamuoju laikotarpiu žmonės susiduria su įvairiausiais sunkumais finansiniais, ekonominiais. Aš pats savęs klausiu, Ar vietoj to, kad skaldytume žmonės ar dalintume žmonės į komunistus ir e, jų nekentėjus, kodėlgi nesutelkime dėmesio į žmonių suvienijimą? Kolegos, dabar aš paprašysiu, žodžio komis, paprašysiu komisijos narės Jurovos pasakyti, sureaguojant į jūsų pasisakymus. Vážený pane předsedající, e, vážené. Pone pirmininkė, ponios ir ponai. Aš šį kartą negaliu atsispirti kalbėti savo gimtają kalbą, nes ir aš noriu prisiminti Jan Palach auką. Šiandien pažymėme 50-asias metnes, kaip šis e, Prahos filosofijos fakulteto studentas susidegino. Išklausius šios diskusijos supratau, kokiu simboliu šis įvykis tapo šiandien, kai kalbame apie totalitarinius režimus, apie cenzūrą. Ir aš e, visuomet prisimenu tą momentą, kai gal, e, kai man buvo 15 metų, mano tėvai kalbėjo šnipždėdami apie tai, kas buvo Jan Balachas ir ką jisai padarė 1969 metais. Aš labai gerai prisimenu, kaip ji man sakė, tos pavardės niekad niekur nesakyk, bet ją prisimink. Ir paskui atėjo 1980 m. sausis. Ir tada Prahos centre mes būtent šią pavardę skandavome. Ir supratome, kad Jan Balacho ir jo susideginimo auka nebuvo veltui. Ji atliko svarbų istorinį vaidmenį Čekijos visuomenėje. Ir Ta pati turėtumėm šiandien suvokti ne tik Čekijoje, bet visoje Europoje, ypač šiandien. Šiandien mes turime suvokti, kad totalitarniai režimai neatsiejami nuo cenzūros, nuo pribojimų, represijų, emigravimo, moralės ir etikos paminimo. Šiandien tokių faktų jau matome ir su, tai, su jais turime kovoti. Nuo kalbant apie švietimą, nemanau, kad nors kas iš mūsų ES eh, galėtų norėti, kad švietimo sistema vaikams duotų tik vieną vienintelę teisybės pusę. Tai priliktų totalitarizmui. Mes norime, kad mokyklos būtų objektyvios. Mes turime nekartoti nesenosios istorijos. Turime mokyti jaunas kartas dirbti su informacija, kritiškai ją vertinti tikėti, kad vien tik tai mokyklos užtikrins e, laik, šių laikų, naujausių laikų istorijos pripažinimą būtų labai naivu. Šiandien egzistuoja internetas ir kaip jau jūs pasakėte, daugelis apie jūs kalbėjote, turime labai daug dezinformacijos, todėl mes turime informuoti jaunus žmonės ir mokyti juos kritiškai vertinti informaciją, analizuoti informaciją, kurią jie gauna. Uh, Jauni žmonės turi mokėti dirbti su informacija, kurią gauna iš daugybės įvairiausių šaltinių. Tai yra ne tik ES, bet ir, kaip buvo pasakyta, valstybių narių uždavinys. Aš pats esu linkusi tikėti, kad neleista bus totalitarizmui įsivyrauti mūsų švietimo sistemose. Ačiū, ponė komisijos narė. Dabar aš turiu pareikšti, kad Labai apgailėstauju, bet e, tie kolegos, kurie bijo dėl ES propagandos mūsų švietimo programuose, išėjo iš salės ir nelaukė komisijos atsakymo. Dabar tarybos vardu ponė Čiot. Ačiū gerbėmėjai nariai, ponios ir ponai. Dėkoju už šią svarbę ir parturtinančią diskusiją. Tikiu, kad Ir manau, kad mes visi plačiai sutarėme dėl e, švietimo reikšmės e, toliau e, vedant Europą į ateitį, remiantis bendromis vertybėmis, tarpusavio supratimu ir bendromis tradicijomis. Ir dalinantis mūsų supratimu to, kas yra istorija, įtraukiant ir, istori ir totalitarnijos praeitį. praeitį. Parlamentas gali būti tikras, kad taryba ir toliau šią temą e, išsaugos kaip vieną iš priorit, jos darbo prioritetų ar ateityje ir dėkoju Jums uždėmesi. Pirmininkas, ačiū kolegos, diskusija šią temą baigėsi. Kitas mūsų darbo atvarkės punktas yra pranešimas, kurį parengė ponas Terikabras apie pagrindinį teisų padėtį ES 2017 metais. Žodį norėčiau suteikti pranešėjui keturiom minutėm. is yours rapporteur. Oh. Yeah. ačiū pone pirmininke komisijos nare kolegos kurie e, buvote šešėliniai pranešėjai rengiant pranešimą dėl pagrindinių teisių ES 2017 metais. Šis pranešimas turėjo būti gana trumpas, jis toks ir liko, e, turint atsižvelgiant visas pagrindinės teisės ES per vienerius metus ir jas aptarinėjant ir analizuojant visuomet e, e, esame linkę kalbėti apie daugybę dalykų. Mes tengiamės to išvengti ir susitelkėme į penk, šešias pagrindinės temas Kai kurios iš jų buvo, e, jas buvo būtina išplėsti. Ir e, kadangi jos buvo ypatingai reikšmingos, tai yra teisinė valstybė, migracija, moterų teisės, e, spaudos laisvė, diskriminacija, ksenofobija, neapykanta, netolerancijos toka, fravaidmuo. Mes įtraukėme kriterijus, tai su kuriais daugiausiai dirbome pagrindiniais politiniai, moraliniai kriterijai, dėl kurių sutarėme. Ir norėjome pateikti, kiek manoma, neutralesnę analizę. E, ir ir bendrai aptarti ES vertybės, ne tik tai jas apginti, bet ir pasiūlyti būdus, kaip pagerinti hartiją jos taikymą. Norėčiau pateikti asmeninę pastabą. Niekas nemano, kad Hartija bus stipresnė ir gyvybingesnė, jeigu mes išsaugosime 51 straipsnį, kuris turėtų būti vertinamas e, taip, kad išvengtume e, kad išvengtume bet kokio veiksmų stabdymo. Mes, aš tikiuosi, kad mes parengėme gerą pranešimą ir norėčiau paminėti keletą e, aspektų. Pirmiausia, e, Kalbant apie teisinę valstybę, mes pabrėžėme, kad ES veiksmų neefektyvumas, kovojant su e, šios, e, šio kriterijos pažeidimais, pirmiausia yra susijęs su e, trūk, e, pasitikėjimo tarp valstybių narių trūkumu. Migracija taip pat yra vienas ir pačių pagrindinių susirūpinimą keliančių e, dalykų. 2017 metais 650 tūkstančių asmenų pirmą kartą kreipėsi dėl tarptautinės apsaugos ES valstybės narėse. Daugiau kaip tūkstantis pabėgėlių nuskendo viduržėmio jūroje humanitarinė pagalba buvo kriminalizuota, valstybės narės neturėjo galimybės, neturėjo galimybės ta, tinkamai taikyti egzistuojančius teisės aktus. Kai kuriuose valstybėse narėse yra e, pažeidžiamos žmonių pagrindinės teisės. E, pavyzdžiui, spaudos laisvės, vyraiškos susirinkimo laisvė ir taip pat ir moterų teisės turi būti atkurtos, net ir tokiose valstybėse, kuriuose net negalima buvo tikėtis, jokių yra nesilaikoma. Socialiniai e, e, lyderiai, artistai vienur ir kitur tampa to aukomis. E, diskriminacija, rasizmas, neapykanta kurstančios kalbos, kitos, kitokio pobūdžio netolerancijos klaida e, dabar yra vis labiau plė, besiplečiantis reiškinys. Mes tengiamės e, parodyti, kad šiuo, šiais laikais egzistuoja vairiausios diskriminacijos formos. Ir jeigu joms nebus šansų toliau klėstėti, jeigu jos e, susidurs su teisingo persikiojimo, teising, e, efektyviais persikiojimo mechanizmais. Kalbant apie FRA vaidmenį, reikia pasakyti, kad jos, e, šios agentūros vaidmuo tikrai yra būtinas, jinai puikiai veikia ir ji toliau turi būti, veikti efektyviai ir aktyviai, ypač spręsdama tos, tos atvejus, kuriuose yra pažeidžiama žmogaus teisės. Mūsų 21 pranešimo teksta, e, e, puslapis yra geras tekstas, kuris yra paprastas, aiškus ir e, įtaigus. Dėkoju kolegoms ir patarėjams, kurie prisidėjo labai ženkliai prie šio galutinio rezultato. Dėkoju. Dziękuję bardzo panu sprawozdawcy, witam państwa serdecznie. Jedną... Ačiū. Labą dieną visiems kolegoms. Norėčiau visų paprašyti laikytis e, jums skirto laiko, nes penktą valandą prasidės balsavimas. Jeigu matysiu, kad jūs kalbate per ilgai, tuomet būsiu priverstas jūs nutraukti. Dėkoju pranešėjui. Dabar steiksiu žodį poniai Jūrovai. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, pirmiausia, norėčiau padėkoti Europos parlamentui už jo nuolatinį dėmesį parlamentinių teisių, e, stipri, e, atsiprašau, pa, pamatinių teisių stiprinimui ES. Tai yra įtin svarbu, kalbant apie ES funkcionavimą. Europos komisija pastaraisiais metais e, buvo pasišventusi teisės viršinybės principo užtikrinimo ES valstybėse narėse, taip pat atidžiai stebima situacija jose. Teisės viršinybė niekada nebuvo taip aukštai ES darbotvarkėje, kaip kad yra šiandieną. Komisija pateikė pasiūlymą dėl reglamento, ehm, dėl sąjungos biudžeto apsaugos tuo atveju, jeigu būtų bendrojo pobūdžio trūkumai e, susiję su teisės viršinybės principu, taip pat komisija ketina pateikti iniciatyvą dėl tolesnio e, teisės viršinybės principo sistemos stiprinimo, taip pat bus atsižvelgta į Europos parlamento darbą, rezoliuciją skirtą demokratijai, teisės viršinybę ir pagrindinių teisių mechanizmui. Ji buvo patvirtinta 16 metais. Svarbios yra ir po to vykusios diskusijos. Ir po e, Lenkijos vyriausybės veiksmų buvo inicijuota septintojo straipsnio procedūra. Praėjusiu metu rugsėjai parlamentas nusprendė inicijuoti tą pačią procedūrą po Europos, e, atsiprašau, po Vengrijos e, vyriausybės veiksmų. Tai yra tikrai beprecedenčiai žingsniai. Komisija taip pat naudojasi pažeidimo procedūromis E, siekiant spręsti problemas susijusias su teisės išinimo principo pažydimais valstybėse narėse, turime ir kitų priemonių, tokių kaip auditai, tyrimai susiję su ES lėšų panaudojimu, taip pat priemonės e, skir, skir, esančios Europos semestro programoje ir skirtos stebėsenai. Bendraja prasme, ES skatina valstybės narės gerinti nepriklausomumą, kokybę, e, veiksmingumą jų teisminių sistemų. E, Nacionaliniai teisėjai yra ir ES teisėjai. Kartu su teisingumo teismu jie yra sargai. Ir eiliniai teismai taip pat ir e, e, teisingumo teismas užtikrina e, efektyves procedūras, tai yra taip pat svarbu užtikrinant tarpusavio pasitikėjimą tarp valstybių narių bei teisminių institucijų. Tai buvo pabrėžta ir paskutinėme Teisingumo teismo sprendime, kuriame teigiama, kad tarpusavio pasitikėjimas yra pagrystas, manimo, jog nacionaliniai teismai e, užtikrina veiksmingą teisminę apsaugą. Be to, Teisingumo teismas taip pat kalba apie tai, kad veiksminga teisminė peržiūra yra pamatinis teisės, viršenybo, teisės viršenybės e, principo elementas. Kalbant apie tos iššūkius, su kuriais dar susiduria moteris, norėčiau pažymėti, kad moterų teisės yra e, komisijos e, darbo centrinė šis, ypač 17 metais tai buvo išryškinta. Taip, esate teisūs sakydami, e, kad vienas pagrindinių pasiekimų yra Stambulo konvencija. Ir aš tikiuosi, kad ES prisijungs prie Stambulo konvencijos artimiausių metų. Dar keletas baigiamųjų pastabų dėl e, žiniasklaidos laisvės ir pilietinės visuomenės. Mm, panašu, kad mano laikas galbūt jau baigėsi, nežinau, ar man bus suteikta papildoma minutė. Ne, panašu, kad ne. Ačiū. Point of order. Ačiū. Ponas Dachovskis, prašau. Pone pirmininkė. Jeigu jau kalbame apie tokius svarbius klausimus kaip žmogaus teisės, kodėl nepakvietėme e, tarybos atstovų, pirmininkančios Rumunijos atstovų? Man įdomu, kodėl buvo padaryta tokia klaida. Ar pamatinė žmogaus teisės nėra prioritetas pirmininkaujančiai Rumunijai? Ačiū. Ačiū už Jūsų komentarą. prašyčiau atsižvelgti į vieną dalyką. Jūs pateikėte pasiūlymą dėl e, Rumunijos. E, taip, Rumunija dabar pirmininkauja, nebejoju, kad jiems jūsų komentaras bus perduotas ir galbūt jie kažkaip sureaguosi tai. O dabar siūlyčiau pereiti prie diskusijų ir apie frakcijos vardų pasisakys ponia Barbara Kudricka. Ačiū labai. Gerbiamas pirmininkė, šiame pranešime kalbama apie svarbiausius iššūkius, kurie e, dabar yra es kelyje. Teisės viršinybės principas, diskriminacija, e, neapykantos e, skleidimas. Visą tai yra itin svarbu. Ir politinė kontrolė, kuri taikoma teismų atžvilgių, taip pat yra viena opiausių problemų, keliančių nerimą. Gaila, kad valdžios institucijos nesugeba į tai tinkamai reaguoti. Manau, kad tai gali įtakoti ir teroristinių jėgų iškilimą. Gdansko meras e, panas Adamovičius tapo tokio terorizmo auka. Tai yra institucinės neapykantos auka. Jau trejus metus gyvename sudėtingoje situacijoje Lenkijoje ir Dabar šiame pranešime yra kalbama apie tai, kaip svarbu atstatyti tokias vertybės kaip tolerancija, pagarba, pagarba žmogiškajam orumui. Tai yra būtinosios sąlygos, e, kurios padės užtikrinti, kad e, Pavelas Adamovičius e, nežuvo be reikalo. Man atrodo, kad šis pranešimas yra įtin adekvatus, kalbant apie teisės viršenybės principą, kitas pamatinės vertybės. Suprantu, Taip, mūsų tautos yra suverenios, egzistuoja subsidiarumo principas, tačiau negalima teisintis pastoviai pažeidinėjant tas pamatinės vertybės. Be to buvo pateiktas pasiūlymas dėl pakeitimo e, ir dėl septintojo straipsnio. Ten yra minima, kad e, taryba turėtų priimti sprendimą dėl Lenkijos ir Vengrijos ir reikėtų nuspręsti, ar yra pažeidžiamos sutarties vertybės ar ne. Frank Angela dėka o jis beje parinkė puikius kompromisus, mums pavyko pasiekti gerą rezultatą, tad EPP frakcijos vardu skatinu pritarti šiam pranešimui. Dėkoju. Dar kartą maldauju jūsų laikytis jums skirto kalbėjimo laiko, dabar ponė Gijom. Ačiū ponė pirmininkė. Šis metinis pranešimas apie e, sąjungoje e, susidariusią patį gerbent arba negerbent žmogaus teisės yra uh, įprastas. Noriu priminti, kaip socialdemokratė, kad 2017 metai buvo ypatingi ir šiandien aptarėme ypatingai svarbę padėtį. Aš norėčiau priminti pagrindinius kai kurios principus ir e, prisiminkime, dėl ko negalima netiderėtis. Teisės viršenybė. Visai lė valstybių narių. E, paėmė įkaitais e, e, teisės viršenybės principą nevyriausybinio organizacijų teisės pažeidžiamas, korupcija atsiranda, kartais nelegalių veiksmų yra įmamasi ir e, pats laikas būtų toms valstybėms pakeisti kryptį. Taryba ir komisija turi pritaikyti septintai straipsnį, nuteisti tas valstybės, jeigu reikia. Kitas dalykas - mažumų teisės. MeToo judėjimas išjudino uh, E, moterų teisų klausimą. Kova su smurtu prieš moteris turi būti daugiau aptariama ir būtina, kad valstybės narės imtųsi daugiau priemonių šeimos saugumo, saugumui užtikrinti. Kol kas taip nėra. Visos moteris ES turi turėti teisę pačios nuspręsti, kaip elgtis su savo kūnu ir tai daryti saugiai. Nepaisant to, kad dešiniosios partijos turi kitokią poziciją, mano frakcija nusprendė, kad reikia imtis daugiau taisomųjų priemonių. Uh, Imigracija 2017 metais buvo jau e, daugia metai užsitęsusi problema, bet mes nusprendėme, kad reikia imtis daugiau priemonių Europos lygmenių ir manome, kad reikia sukurti naują planą dėl Dublino reglamento reformavimo. Ir šiame pranešime taip pat labai svarbu, svarbu kalbėti apie e, kovos su, diskrimina, kova su diskriminacija dėl įvairiausių veiksmų, dėl rasės, dėl lytinės mažumos ir panašiai. Uh, E, mano pasisakymas yra skirtas tiek valstybėms narėms, tiek komisijai, tiek parlamentui. Aš tikiuosi, kad jis bus išgirtas. Ir aš dabar noriu pasinaudoti uh, progą ir palinkėti gero 18 gimtadienio mano dukteriai, kuri yra šioje salėje ir mane stebi. Dziękuję bardzo. Pozdrowienia dla córki. Rzeczywiście, jak się ma młodą mamę, to i. Ačiū. kai mama tokia jauna ir duktė tokia nuostabi. Toliau ponas Jurek. Pirmininkė, ponios ir ponai, šiandien kalbame apie pagrindinės teisės 2017 metais. Šiais metais e, Bavarijoje Irim McKinsey jaunas, e, jauna afganistanietė krikščionė persvertusi krikščionybę, buvo nužudyta. Ji buvo pabėgėlė iš Afganistano ir ji žuvo dėl to, kad kažkas demonstravo neapykantą krikščionims. Ja nužudė prieglopščio siekiantisis. Tuo pat metu Švedija atsisakė suteikti prieglopsti kitam asmeniui, persivertusiam į krikščionybę e, jaunam aktoriui iš Irano. Tais pačiais metais Prancūzijoje vidutiniškai kas dešimt minučių krikščioniškosios bažnyčios ir e, kapinės buvo niokojamos. Vokietijoje padėtis nebuvo tokia bloga, nes e, tokie atvejai pasikartodavo tik kas trečią dieną vidutiniškai. Tais patais metais e, žymioji Femen organizacija e, išniokojo Švento Petro katedrą Romoje. Ir nepaisant viso to, Ataskaitoje, nors ir kalbama apie naujus e, prietarus, tokius kaip transfobija, nėra kreipiamas dėmesys neapykantai į neapykantą dėl krikščionybės, krikščionybės neapykantą. E, šis reiškinys turi būti aptariamas ir tylėjimas dėl neapykantos krikščionių atžvilgių yra nusikaltimas savaime. Mes turime pakalbėti apie tai, kaip uh, E, yra, kaip plinta antikrikščionybė. Ačiū liberalų valdu, panas Mišel. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiais metais dar kartą Europos parlamentas rengia ataskaitą apie žmogaus teisų padėtį Europos Sąjungoje. Ir dar kartą Europos parlamentas kreipiasi į visus, kad būtų reaguojama į neprimtinus e, nukrypimus, išpolius, uh, pažeidžiant sutarčių vertybės kai kuriuose valstybėse narėse. Šiandien ypač apie tai būtina kalbėti, kai artėja Europos parlamento rinkimai. Dar kartą mes turime rinktis tarp dviejų Europų - demokratų ir liberalų Europos, kur, universa, kur visuotinės vertybės ir toliau išlieka Europos integracijos pamatų ir piliečių apsaugos pamatų, kaip kad buvo karo pabaigoje. Arba Europa, kuri eina prieš istoriją kuri vadovaujasi istorijos kontrasensais ir sako, kad mažumų apsauga trukdo valstybėms narėms ir e, valstybėse narėse įsivyrojo autoritarnės tendencijos arba selektyvi moralė. Ir čia aš kalbu e, taip pat kaip kolega ką tik kalbėjo prieš keletą savaičių, politikai ir politikės turi nuspręsti, kurioje pusėje veiks savo rinkėjų atžvilgių. Uh, Ir mes dabar e, matome tiek daug nepalankių tendencijų, kad pats laikas, kad valstybių narių vadovai deklaruotų, jeigu jie nori įgyvendinti žmogaus teisų priežiūros mechanizmą. Apie tai daug kalbėjo Sofie Intveld ir Europos parlamentas bendrai. Kreipėmės į tarybą ir uh, kasmet uh, rengiame ataskaitą apie žmogaus teisų laikymasi kiekvienoje valstybėje narėje atskirai. Kol neturėsime aiškių įrodymų, kad žmogaus teisės yra pažeidžiamos valstybėse narėse, tol mes neturėsime svarbios priemonės įgyvendinti mūsų ES e, dokumento apie žmogaus teisų padėtį ES, pagrindinių teisų padėtį. Pone Mišel, ar galėtumėte užsidėti ausines, nes jums yra melinosios kortelės klausimas? Ar sutiktumėte atsakyti mėlynosios kortelės klausimą? Ponas Golniš jums jį pateiks. Yes. Oui. Golniš. Pone Golniš, prašom. Labai ačiū, ponė Mišel, labai ačiū, mielas e, pirmininkė. Mano klausimas labai trumpas, ponė Mišel, jūs esate Belgijos politikas. E, pakankamai žymus. Ar jūs nemanote, kad stebėtina tai, jog jūsų valstybėje Belgijoje viena iš pagrindinių opozicinių partijų prieš keletą metų, kalbu apie Flams Blok, e, buvo praktiškai uždrausta teismo. Teismas uždraudė ją egzistuoti. E, ir e, ar jūs manote, kad normalu, kad niekas tam nepasipriešino šiame parlamente? Manęs nešokiruoja tai, kad partija yra uždraudžiama, nes ta partija praktikavo nelegalius E, siekius. Ji elgėsi prieš konstituciją, antikonstituciškai. E, iš esmės dėl to ji buvo uždrausta, ponė Golniš. Aš žinau, kad Flams Bilang dabar vadinasi kitaip. Anksčiau buvo Flams Blok, dabar vadinasi Flams Bilang. Ir e, aš žinau, kad Flams Bilang buvo labai artima jūsų partijai, tai aš suprantu, kad jūs tokį klausimą teikiate ir turbūt ne jūs geriausiai galite vertinti Elgis, Belgijos elgesį vienos ar kitos partijos atžvilgių ta partija buvo pripažinta kaip fašistinė. Dziękuję bardzo. Było pytanie, była odpowiedź. Pani... Labai ačiū. Turime klausimą ir atsakymą, bet prieš tai kalbėsiu ponė Miranda. Ačiū ponė pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau pasveikinti pranešėją, parengus tokį pranešimą. Dėme yra pabrėžiama tai, apie ką mes čia kalbame. Aišku, parlamentas turėtų užtikrinti, kad mes e, e, plačiau suvoktume tai, kas vyksta. Esame matę daugybę pabėgėlių ES, kurie susiduria su ypatingomis sąlygomis. Daugybė pabėgėlių, migrantų stengiasi patekti į Europą tam, kad išsaugotų savo gyvybės. Be to, e, žinome, kad labai daug iš jų žūsta E, viduržėmio jūroje. Tai išliks Europos e, istorinė atmintis. Be to šie metai buvo labai svarbus moterims, e, kalbant apie jų lytinės teisės, reprodukcinės teisės, teisė į abortą. Apie tai buvo daug kalbėta šioje salėje. Be to šie metai buvo labai svarbus, kalbant apie žodžio laisvę ir susirinkimų laisvę, ypač žiniasklaidai ir kai kurioms tas, ga, to, tokių galių apri, tokius, tokių teisų apribojimų gali turinčias institucijas. Kovodami su ksenofobija ir neapykanta, šiandien turime neužmerkti akių prieš tas partijas, e, kurios kelia didžiausią grėsmę. Girdėjome, kaip e, kalba ponas Liopen. Pone, toliau pone Veržė iš Žaliųjų partijos. Atsiprašau, iš GUE partijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš savo ruoštų visų pirma noriu padėkoti pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams. Taip, kiekvieno skyriaus struktūra yra teminė bet e, atkreiptume dėmesį, kur teisės e, yra labiausiai pažeidžiamos. Teisės viršenybės dominavimas e, turėtų būti svarbiausia. Valstybės konstitucija turėtų būti taip sukurta. Visi šios ryties pažeidimai turi būti baudžiami. Jeigu nėra gerbiama teisė, demokratija iškyla grėsmė. Aš norėčiau atkreipti dėmesį Europos komisijos gerą reakciją E, imantis ekonominių ir biudžetinių priemonių. Taip, galios atskirimas, teismų nepriklausomybė, bet tokie dalykai kaip žodžio laisvė ir žiniasklaidos laisvė, moterų teisės išlieka labai svarbios. Nepykantos deklaracijos taip pat turėtų būti turėtų sulaukti deramo atsako. Kodėl? Todėl, kad mes turime apsaugoti absoliučiai visus, įskaitant ir mažumas, ir migrantus, ir visi politikai, įskaitant ir vyriausybės, negali rodyti blogo pavyzdžio. Prisiminkime Marakešo paktą, e, kuris e, buvo pasirašytas vadovų lygmenių. E, atsirado vyriausybių, kurios verčia abejoti teksto, kuris buvo Liepos mėnesį pasirašytas vienbalsiai gyvendinimu. Man atrodo, kad istorija įvertins uh, tuos, kurie šiandien valdo labai negailestingai. Dziękuję bardzo w imieniu grupy EF. Ačiū. E FDD frakcijos vardu, ponia Ferrara. Ačiū, ponia pirmininkė. Kasmet kalbame apie pagrindinių teisų padėtį ir yra tikrai momentų susijusių su, tikrai, su kritinė padėtimi, kalbant apie e, lyčių lygybę, e, teisinės valstybės principo įgyvendinimą, diskriminavimo e, reiškinius. Visos valstybės turi e, grįsti savo veiksmus teisiniais principais. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į tuos dalykus, kurie minimi e, šiame pranešime, tai yra e, rasizmas, kova, e, e, e, rasizmas, ksenofobija, neapykanta, taip pat moterų teisų paminimas, korupcija, dezinformacija. Visa tai kėlė didelę grėsmę piliečių teisėms ir, aišku, reiškia ir nuostolius valstybei. Visuomet sakydavome, kad reikia įkurti tokį mechanizmą, kuris padėtų E, veiksmingai kovoti su žmogaus teisų, pagrindinių žmogaus teisų pažeidimais ES. Reikėtų daugiau dėmesio e, skirti e, kovai su skurdu, įgyvendinant tokias nacionalinės sistemas, kur, kurios padėtų žmonėms, negaunantiems pakankamai pajamų, gyventi oriai reikia kurti geresnės sąlygas patekti į darbo rinką, kad būtų užtikrintas pakankamas pragyvenimo lygis. ES e, turėtų stengtis e, ir daryti viską, kad būtų laikomasi pagrindinių teisų, ne tik tai finansinėmis priemonėmis. E, Deja, e, labai dažnai piliečiai, e, tos pagrindinės piliečių teisės yra paminamos ir į tai daro neigiamą įtaką jų gyvenimui. Ir ES turi čia įsikišti, kad būtų visokiojopai ginamos socialinės, asmeninės ir, ir ekonominės piliečių teisės. Dėkoju. NF vardu, ponas Zilstro. Ačiū, ponė pirmininkė politinė prievarta Vokietijoje, Lenkijoje. NF pirmininkė sakė, kad, pirmininkas reikia, sakė, kad reikia mažiau kalbėti, daugiau daryti. Ir tos žodžius, tie žodžiai buvo priimti su pašaipa. Prievarta prieš politikus yra ne tik tai fizinė, tai yra ir teisinė, administracinė e, prievarta. Ir parlamentas taip pat e, tą patiria. Aš pastebiu, kad daugelis, e, per rinkimus daugelis piliečių taip pat yra e, atstumiami nuo tų rinkimų, jie nušalinami, nebeturi galimybės balsuoti, e, baiminantis, kad jie balsuos ne taip, kaip norisi, ne taip, kaip reikia sistemai mums reikia iškelti klausimą, ar politinė sistema neveikia tik tai tam, tikri, tam tikrų individų interesams apginti. Dėkoju. Dėkui. Ponas Golniš. Ir mikrofonas, nesijungėt mikrofono. Taip, pagrindinės teisės susiduria su grėsme Europoje, bet ne taip, kaip e, pranešime prašoma. E, įstatymų, kurie riboja, pavyzdžiui, žodžio laisvę, e, kaupinys kelia grėsmę, aš kalbu atminties įstatymus ir panašiai, imigracijos politika, čia viskas siejama su rasizmu ir ksenofobija. Prisiminkime, apie ką ką tik kalbėjo ponas Mišelis, jis ką tik išėjo. Jis e, kalbėjo apie parlamentinį politinį judėjimą e, prieš rinkimus. E, Vlamsa Bilang nariai nuolat buvo išrengami, jie taikės priemonės taikė. Reiktų, kad ponas Mišelis uh, įvardintų tuos deputatus, kurie neapykantą skursto ar kalba prieš konstituciją. Tradicinė šeimos gynyba dabar yra siejama e, su homofobija. E, pagristi klausimai e, apie tradicijas yra siejami e, su ksenofobija. Vokietijos politika e, dabar yra vykdoma taip, kad kartais žmonės 80 ar 90 metų dėl savo nuomonės, užda, nuomonės reiškimo yra uždaromi į kalėjimus. Kokioje vedmainių epochoje mes dabar gyvename? Dziękuję bardzo, pan poseł Paweł. Labai ačiū. Pone Svoboda. Dabar ponas Golnič. Ačiū pirmininkė. Na, žiūrint į šią ataskaitą, aš norėčiau padėkoti už pirmąją dalį, kurie pabrėžiama teisės viršienybė. ES kūrė teisės aktus, ji neturi savo kariuomenės, muitininkų, todėl uh, Didžiausias dėmesys e, teisinės viršenybės principo laikymuisi yra svarbus ES veikimui. Deja, pranešime nekalbama apie karinį sekularizmą Europoje, apie krikščionių diskriminavimo veiksmus. Tokia praktika labai suintensyvėjo. Pavyzdžiui, Austrijoje yra naujas e, institutas darantis tyrimus šioje srityje Mūsų pagrindinių teisų sistema yra pagrįsta asmenų pagarba, kurių šaknis glūdi krikščionybėje. Be tokių šaknų visa sistema gali žlugti. Ačiū. Proszę panie pośle Pawle, czy przyjmie pan zapytanie w trybie blue card od pani Marii Grapini? Ar priimtumėte e, klausimą pagal mėlynosios kortelės principą iš ponios Grapini? Prašom domnule președinte uh, stimate kolege kolega pritariu jums bet jūs kalbėjote apie austriją pakartosiu dėkoju sutinku su tuo ką jūs pasakėte mums išties reikia užtikrinti kad būtų gerbiamos piliečių teisės bet jūs kalbėjote apie austriją norėčiau jūsų paklausti Ką Jūs galvojate apie tai, kad Austrija diskriminuoja vaikus ir motinas, kurie nepriklaus, neturi pilietybės Austrijos, bet prisideda prie e, BVP augimo tos šalies? já jsem e, vážená paní kolegyně mluvil e, o něčem úplně jiném já jsem mluvil o diskriminaci. Aš kalbėjau apie visai kitus dalykus, aš kalbėjau apie krikščionių diskriminavimą Europoje, bet koks, aišku, diskriminavimo tipas e, prieštarauja vertybėms. Ir e, e, man, aišku, nepatinka tai, nepatinka bet koks diskriminuojantis elgesys. Ar ponia Sofija Intvert norėtų dar paklausti klausimo? Pitam pana posva Svoboda. Pani... Norėčiau paklausti pono Svobodas, ar sutiksite atsakyti į kitą klausimą. Girdėjau, kad kalbėjote apie kariškius ateistus ir kaip jie sunkina krikščionių gyvenančių Europoje gyvenimą, nesvarbu. Jūs sakėte, kad ES sužlugtų, jeigu uh, E, daugiau ji nebus e, paremta krikščioniškomis vertybėmis. Tačiau mes kalbame apie e, švietimą ir teisės viršenybės principą, kuris yra mūsų bendruom, bendrijos pagrindas. Je, aš turiu gerbti jūsų krikščionišką šaknis, tačiau jūs, jeigu negalite gerbti kitų žmonių ateistų įsitikinimų, tai mes negalime gyventi kartu. Labai ačiū. Aš tikrai gerbiu visų žmonių įsitikinimus, aš tik tai norėjau pastebėti, kad tarpusavio pagarba tarp žmonių yra labai svarbi ir me, e, labai svarbu, kad turėtų būti e, šitas e, šitie įsitikinimai paremti krikščioniškomis šaknimis. Dėkoju. Ponas Köster, kolegos, pagrindinės teisės yra e, nuolatinė kiekvieno piliečio ar pilietės e, teisė. Ir Labai svarbu, kad jų tai būtų paremta europinių teisinės valstybės ir demokratijos bei žmogaus teisų e, supratimu. Ir e, Europa e, taip pat įtraukia ir mažumų, tai pagrindinės teisės, pavyzdžiui, Romai. Romai iki šiol yra diskriminuojami, nors